Vakardienos posėdžio protokolas išplatintas. Mhm. Ar kas nors turėtų pastebėjimų dėl vakarykščio protokolo? Ar galime patvirtinti protokolą? Ja, ja, ja, ja. Uh, the next item. Taip, toliau balsuosime dėl regionų komiteto konsultacijos prašymo